Pirmiausia, pagal supaprastintas procedūros 138 straipsnį turime balsuoti dėl ponas kurie pranešimo dėl Europos savrankiškos veiklos metų. Manau, pranešėjas norėtų žodžio. Sì, solo molto rapidamente, Presidente, grazie. Norėčiau tik labai trumpai pasakyti, dėkoju, norėčiau padėkoti už šio parlamento nuveiktą darbą, norėčiau padėkoti visiems komitetams, tikrai kalbu. E, visų pranešėjų vardu, visų šešėlinių pranešėjų vardu visiems jums dėkoju. Mes parengėm pranešimą, e, kurioje, e, kuriame mes kalbame apie savarankišką veiklą. Yra milijonai žmonių Europoje, kurie vykdo savo veiklą tokiu būdu ir e, jie dažnai, jie tą, tą daro kasdieną iš nesavanaudiškų paskatų. Mes nagrinėjame šią temą, parengėme pranešimą, taip pat pabrėžėme, kad kad yra labai svarbu, kad e, galima vystyti tokią savanorišką veiklą ir norime padėkoti taip pat Švedijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, už puikų bendradarbiavimą rengiančią pranešimą ir manau, kad Europos parlamentas parodo, kad jis yra atviras visiems ir atviras šiai svarbiai veiklai mūsų visuomenėje. Ačiū dar kartą visiems. Labai dėkoju. Kviečiu dabar balsuoti. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Kitas punktas. Balsuosime dėl pono Rūl pranešimo EB ir Ukrainos sustarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje. Vardinės balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponas Brok, prašo žodžio. Ponas... Mano, neveikė, mano aparatas nereik, neveikia, aš abu kartus balsavau taip, prašau įskaičiuoti mane. The... Atsiusime Jums techniką, ponas Brokai. Kitas punktas supaprastinta procedūra, RAUL pranešimas tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos nuostatai. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Ir vėl pritarta sveikiname pranešėją, parengusi tuos du pranešimus. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto parengto užsienio reikalų komitete dėl 2009 metų plėtros strategijos. Balsuokime dėl pirmos pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Galime, žinoma, pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu dėl šeštojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu dėl trečio pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar periname prie 13 pakeitimo. Kas už? Prieš. Atrodo, turime balsuoti vardiniu būdu. Prašome dėl 13. Ar visi balsavote? Balsuo, balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti elektroniniu būdu. Ketvirtas pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Visi balsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvidešimt antroji pastraipa. Dvi dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antroji dalis kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Trečioji dalis kas už? Prieš. Susilaikė pritarta Pritarta. Ketvirtoji dalis kas už? Prieš susilaikė pritarta. 19 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 24 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galime patikrinti. Balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Galime pasitikrinti, balsuojame dėl dešimtojo pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Konstatuojamoji dalis C. Dvi dalys dėl pirmosios, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar kviečiu balsuoti už visą rezoliuciją, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta.